al SEA e alla Commissione. Turime klausimų valandą. Komisijos atstovai atėjo šiandien. La prima interrogazione che è stata presentata. Pirmasis iš tų klausimų būtų pristatytas vienas, vieno kolego klausimas, kolegos klausimas. Trumpai priminsiu, koks tai klausimas yra. Tai yra metinė ES ataskaita dėl žmogaus teisų ir demokratijos pasaulyje. 16 metų ataskaita buvo paskelbta spalio 16 dieną, sako kalbėtojas. Taigi dabar keliamas klausimas, ar įmanoma būtų tokius e, pranešimus ataskaitas pirmoje metų e, pusėje e, dal, renkti. Dabar žodis komisijos atstovui. Prašau. Dėkuoju pirmininkė. Metinė ataskaita dėl žmogų te, žmonių, žmogaus teisės ir demokratijos 16 metais pasaulyje e, yra planuojama patvirtinti e, kitą savaitę be diskusijų užsienio reikalų taryboje kaip A punktas. Šiais metais e, labai vėlai e, yra tai tvirtinama, todėl kad buvo e, nuspręsta tai atidėti, todėl kad vidurio laiko tarpio peržiūra buvo žmogaus teisų ir demokratijos e, tyrimas rengiamas 15-10 metams ir tas tyrimas buvo birželio mėnesį tik tai paskeltas. Kaip žinia, e, pranešimo rengimas, ataskaitos rengimas yra e, ilgas procesas, 50 puslapių dokumentas turi būti išvestas į visas kalbas. E, prieš jį patvirtinant. Mes e, dabar supratome, kad EIVT e, ataskaitos parengimas e, taip pat susijęs ir su parlamento ataskaitos parengimo terminais. Todėl bandysime per pirmą pusmetį tai bandyti daryti kitą kartą. EIVT šiuo metu vyksta vidinės diskusijos bandama žiūrėti, kaipgi e, galima būtų tą tikslą pasiekti, kaip galima būtų taipogi tą pranešimą arba ataskaitą padaryti trumpesniu ar ir e, aiškesniu. Dėkoju, nežinau, ar būtų klausimų. Jeigu ne, tai pereikime prie antrojo klausimo, tai yra kolegos Auštrevičios klausimas. Prašom Jums žodis. Ok, e già quindi chiara. La risposta, signor Fernando Andersen Guimar klausimas yra aiškus. Rusijos skyriaus vadovui dabar žodis atsakymui. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Auštrevičiui už pateiktą klausimą ir už tai, kad e, atkreipėte dėmesį į tokį rimtą žmogaus teisų pažeidimą. Be jokios abejonės mes džiaugiamės gegužės 17 dienos parlamento rezoliuciją. E, Pirmininkė Mogherini jau išsakė savo būkštavimus e, dėl smurto ir gazdinimų e, susijusių su Čečienijos reikalais šiame. E, taip pat buvo padarytas pranešimas dėl tinkamo ištyrimo tokiu atveju, kai yra žmonės grobiami ir smurtaujama prieš juos Čečienijoje. Taip pat buvo susitikta Maskvoje su Lavrovu, taip pat su Rusijos pilietinės visuomenės atstovais ir buvo aptarti pokyčiai e, situacijose. Ir dar kartą paskui buvo susitikta su ponu Lavrovu Liepos 11 dieną čia Briuselėje šiais klausimais. Taip pat buvo e, padaryti pranešimai e, Europos taryboje ir ministrų taryboje Kadangi dabar viešai e, e, smurtom atveju matome, tai e, žmogaus teisų gynėjų organizacijos ir žurnalistai nuo to kenčia. Ir dabar ES misija Maskvoje aptarė šį klausimą ir bando derinti bendrus veiksmus. Dabar kai kurie e, kai kurios valstybės narės suteikė vizas aukoms tokių veiksmų. Tai čia pagal 11 metų 95 direktyvą buvo e, prieglopščio pasiūlymas pateiktas. Labai svarbu yra e, remti žmogaus teisų gynėjus šioje šalyje ir tai būtų vienas iš EIVT prioritetų šioje srityje bei tai būtų vienas iš 14-20 metų programos e, prioritetų. Mes ir toliau raginsime Rusiją užtikrinti visų e, piliečių saugumą be diskriminacijų ir ištirti arešto sulaikymų ir smurto atvejais. Taip pat skatinsime ištirti tokį smurtą, kuris remiasi e, diskriminacija. Ir štai, pavyzdžiui, praeitą savaitę Strasbūrę Europos e, tarybos ministrų komitetas susitiko ir štai e, rytoj EBPO e nuolatinėje taryboje bus pranešimas padarytas. Tatjana Maskalkova, Rusijos žmogaus teisų ombudsmenė, taipogi yra su jie susisiekta. Taip pat yra skatinama ištirti e, žmogaus teisų ir smurto at, pažeidimų žmog, ir smurto atvejais Čečienijoje. Tai čia e, būtų LGBT persekiojimas, e, žudimai, smurtas. Ir dabar tokie asmenys, kurie būtų kalti dėl tokios veiklos, turėtų būti teisti ir jų veikla turi būti ištirta. Štai e, Rusijos federacija mums pasakė, kad prieš keletą mėnesių yra pradėti e, tyrimai dėl tokios veiklos. Mes be jokios abejonės suprantame, kad e, tokių tyrimų turinys yra konfidencialus, nepaisant to, kad mes paprašėme Rusijos pasidalinti tokią informaciją. Rusijos taryboje praeitą savaitę. Europos taryboje Rusija um, pateikė šią informaciją, bet konkrečiai jokių detalių apie tai nepateikė. Kas dėl kitų priemonių, kaip žinia, ES ėmėsi apribojamųjų veiksmų yra konkretus asmenų sąrašas e, parengtas, į kurį pateko taip pat ir Čečienijos e, Respublikos vadovas. Ir taipogi asmenys atsakingi už destabilizaciją Ukrainoje čia būtų. E, papildom, dėl papildomų veiksmų turėtų nuspręsti taryba. Mes maname, kad žmogaus teisių, jeigu būtų laikomas Rusijoje, tai taip sustiprėtų Rusijos pilietinė visuomenė. Ir be jokios abejonės, kaip žinia, mes remiame pilietinę visuomenę, žmogaus teisės gynėjų e, veiklą ir skatinama e, žmogiškosius kontaktus tarp šių asmenų ir europiečių. O tai, kaip žinia, yra vienas iš pagrindinių. Uh, užsienio reikalų tarybos pranešimo principų, kurie, o tas pranešimas, kaip žinia, buvo 16 metų kovo 14 dieną padarytas. External... Dėkoju išorės veiksmų tarnybos atstovui už atsakymą žodžiu į klausimą, kurį aš pats buvau pateikęs. Problema yra svarbi, kaip visai teisingai buvo pasakyta, tai vienas iš uh, E, didžiausių žmogaus teisų pažeidimų, e, tame tarpe ir Rusijos įstatymų pažeidimų Rusijoje pastaruoju metu. Reikėtų pabrėžti, kad tai yra Rusijos federacijos valdžios e, atstovų pažeidimai. Čečenija turi autonominio regiono teisės, bet yra tiesiogiai subordinuota Maskvai. E, gėjų e, nužudimai ir neina kalba apie dešimtis, e, bet apie daug didesnį skaičių žmonių, kurie buvo persekiojami, e, slaptai išvežti ir nužudyti. Eina kalba apie sisteminę kampaniją, o ne spontanišką procesą. Ir sisteminė kampanija turi savų bruožų, kažkas už to stovi, kažkas e, duoda įsakymus, prižiūri šį procesą. E. Mes tiksliai nežinome, kiek žmonių e, dingo. Ir, ponė pirmininkė, aš turiu viltį. Ir dar kartą noriu paminėti mano pasiūlymą savo pasiūlymą, kai tyrimas bus e, atliktas, aš tikiuosi, anksčiau, o ne vėliau mes e, tikimės ES tinkamų veiksmų. E, aš esu įstikinęs, kad eina kalba apie labai aukštus pareigūnus Čečienijoje dirbančius prezidento Kadyrovo aplinkoje. Tie, tie, tie žmonės turi atsakyti ir pirmasis veiksmas, kurio mes turėtume imtis, tai individualios sankcijos prieš tuos asmenis. Asmenis kitaip jie liks nenubausti ir gali vykdyti panašius nusikaltimus, kaip kad jie darė ir anksčiau. Aš visiškai sutinku su jumis, ponė Auštrevičio possiamo lasciar cadere per la prossima, che lo facciano da chi? Eh, c'è una terza interrogazione dell'onorevole Henkel. L'unico problema è che. Dar vienas klausimas yra pono Henkel iškeltas. Tačiau žmogus, kuris turėtų atsakyti šį klausimą, tiksliau to žmogaus šiandien salėje nėra. Taigi galime dabar suteikti žodį kitam kolegui. Jean-Pierre Brui turėtų atvykti po 50 galbūt minučių, jeigu galėtumėte palaukti, nes e, buvo numatyta maždaug 20 minučių vienam klausimui, tai mes tiesiog nenumatėme, kad taip anksti turėtų šis klausimas būti pradėtas nagrinėti. Allora chiedo all'onorevole Henkel se possiamo aspettare 5 minuti per... Eh, Pone Henkel, ar galėtume palaukti dabar 5 minutės?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 Already, so I... Aš jau pateikiau klausimą, tai nenoriu kartotis. Uh, klausimas dėl Venezuelos ir akivaizdu, kad ši vyriausybė e, siekia įvesti Kubos stiliaus komunistinę autokratiją. Ir iš tikrųjų naudojama pernelyg daug jėgos, jėga bandoma sustabdyti demokratinius proce, protestus. Jau dėl to buvo nužudyta 130 žmonių, taip pat yra savališkai žmonės suiminėjami, persekiojami ir vykdomi reidai. Ir e, iš tikrųjų reikėtų kaip nors įtakoti Venezuelos vyriausybę, kad įbaigtų pažeidinėti žmogaus teisės ir pagrindinės teisės ir e, surenkti demokratinius asamblėjos rinkimus ir užtikrinti teismų nepriklausomumą ir vykdyti skaidrų tų nusikaltimų tyrimą. Dėkoju. Grazie. Allora, do la... Dėkoju. Žampie B dabar atsakys. Dėkoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad džiaugiamės, jog dokum, parlamentas Europos rūpinasi krize Venezueloje. Labai svarbu pasitikėti jūsų paramą, nes ši krizė įtakoja ne tik pačią šalį, bet ir visą regioną. ES taip pat yra tiesiogiai įtakojama, kadangi e, maždaug 60 tūkstančių ES piliečių gyvena Venezueloje. Mm, saugumas ir jų gyvenimo sąlygos mums kelia rūpesti. Venezueliečiai kenčia nuo žmogaus teisų pažeidinėjimo, smurto ir ekonominės krizės. Visa tai neigiamai veikia ne tik populiaciją, migraciją, bet ir visą regioną. Daug venezueliečių pabėga iš šios šalies, net ir kitas šalis. Ekonominė krizė e, dar pablogino gyvenimo sąlygas ir taip pat maisto trūk, nuo maisto trūkumo kenčia vaikai, pagyvenę žmonės, taip pat e, trūksta medikamentų. ES išsakė savo susirūpinimą dėl situacijos toje šalyje. Pavyzdžiui, praėjusioje praėjusio žmogaus, jungtinių tautų žmogaus teisų tarybos sesijoje ES pasakė, kad jai kelia nerima daugia dimensinė krizė e, Venezueloje, dėl kurios pažinėjama žmogaus teisės. Taip pat pabrėžė, kad teisė į maistą ir į sveikatą labai sumažėjo ir kad reikia gerbti demokratinės teisės. Įvairūs pažeidinėjimai, pavyzdžiui, civilių E, bylos nagrinėjamos kariniuose teismuose ir taip pat to, kiti dalykai kenkia žmogaus teisėms, esminėms laisvėms, pili, įskaitant ir piliečių teisę aiškiai rei, laisvai išreikšti savo nuomonę ir dalyvauti laisvose ir sąžininguose rinkimuose. ES ragina, kad Venezuela paleistų visus politinius kalinius ir taip pat gerbtų teisės viršenybę bei žmogaus teisės. Visi ES veiksmai yra nukreipti į tai, kaip surasti būdą išeiti iš dabartinės krizės, koordinuojant veiksmus su partneriais visame pasaulyje, ypač Latino Amerikoje. Mes siekiame paremti taikų e, sprendimą dėrybų keliu, kuris užtikrintų politinį stabilumą šalyje ir išspręstų įvairialypius jai kilančius iššūkius. Manome, kad tai vienintelis būdas, kaip galima sumažinti venezueliečių kančias. E, steigiamosios asamblėjos rinkimai kelia bejonių dėl savo teisėtumo ir atstovavimo. Net prieš konstitucinės asamblėjos, steigiamosios asamblėjos įsteigimą buvo paaiškinta, kad ES nepripažins šios asamblėjos kaip teisėtos. Be to, ES aiškiai išsakė poreikį užtikrinti pagarbą konstituciniams teisėms ir įgaliojimams visų e, legitimių mm, valstybinių institucijų, ypač kalbant apie asamblėją. Tai buvo paminėta ir e, pareiškime, kurį padarė e, vyriausiai galiotinė. Taip pat e, siekiame užkirsti kelią, kad situacija dar blogėtų būtina sukurti sąlygas prasmingoms dėryboms, ieškant būdų išeiti iš krizės. Todėl būtina, kad institucijos įgyvendintų savo įsipareigojimus, dėl kurių sutarėme praėjusiais metais. Pirmiausia, aiškus rinkimų kalendorius. Tokiu šia prasme labai svarbu, kad regioniniai rinkimai, kurie vyks sekmadienį, būtų laisvi ir e, nepriklausomi. Mes labai atidžiai stebėme šį procesą. Antra, humanitariniai kanalai turėtų būti atverti nedelsiant. Mes stebime humanitarinę situaciją. ES yra pasiruošusi sustiprinti savo paramą padedant vietos gyventojams. Susidurint su sunkumais patekti į šalį, Dabar mūsų veikla yra pribuota tik sveikatos ir mytybos sektoriuose, bet mes ieškome kitų galimybių teikti paramą kartu su valstybėmis narėmis, kitais donorais ir partnerėmis organizacijomis. Humanitarinės pagalbos teikimas platesnių mastų mm, būtų lengvesnis, jeigu Venezuelos institucijos bendradarbiautų. Trečia. E, opozicijos e, atstovai, kurie yra įkalinti, turėtų būti paleisti. Taip pat manome, kad pavojus opozicijos lyderiams ir grasinimai jiems sukelia kliučių taikioms dėryboms. Be to, e, nacionalinės anstablėjos institucinės prerogatyvos turėtų būti gerbiamos. Dabar steigiamoji asamblėja de facto pakeičia E, parlamentą. Tokia situacija turėtų baigtis. Taigi Europos parlamentas vieningai pasisako už šios reikalavimus. Tai buvo aptarta įvairiomis progomis paskutinį kartą rūpjūčio antrą dieną. Taip pat e, yra patvirtintos kelios Europos vadovų išvados šią temą. Siekiant e, šių tikslų ir skatinant demokratinių institucijų atkūrimą Europos Sąjungą svarsto galimybę panaudoti įvairius politinius instrumentus. Dėl to dabar tariamasi taryboje. Mes esame pasiruošę suteikti visą paramą ieškant varaus sprendimo sprendžiant šią krizę kartu su savo partneriais, pradedant nuo Pietų Amerikos šalių. Taip pat e, jungtinių tautų. Atsiprašau, taip, jungtinių tautų. Taip pat e, mes esame pasirengę palaikyti tarpininkavimo pastangas ir taip pat e, spręsti e, Venezuelos gyventojų ekonominės ir socialinės bedas. Kalbant apie bendradarbiavimą, ES remia žmogaus teisų projektus. Iš viso skiria 6,6 milijonų eurų, ypač siekiant sustiprinti gebėjimus žmogaus aktyvi, teisų aktyvistų, taip pat skiriamas finansavimas žmonių, vaikų, moterų ir vietos gyventojų apsaugai. Taip pat, kaip jau minėta, ES užsienio reikalų ministrai aptarė galimybę įvesti tikslinės priemonės kaip būdą didinti spaudimą. Tuo pat metu mes ir toliau E, dedame visas diplomatinės ir politinės pastangas, kalbame su suinteresuotomis šalimis Venezueloje ir kitur, esame pasiruošę palaikyti įtikinamą mediacijos procesą, jeigu to norės abi pusės ir jeigu bus užtikrintos anksčiau mano minėtos sąlygos. Dėkuoju. Grazie. No, thank you very much. I, I'm encouraged uh, by what you said. Dėkoju. Mane jūsų atsakymas e, tikrai įkvėpė. Dabar vienas dar papildomas klausimas. Prezidentas Trumpas tikriausiai nėra mūsų sąjungininkas kovojant už žmogaus teisės, tačiau kita vertus atrodo, kad jis daro spaudimą Venezuelai. Kaip jūs tai vertintumėte? Ar tai būtų potencialiai produktyvus ar kontraproduktyvus veiksmai? be jokios abejonės sudėtinga yra vertinti trečiosios šalies veiksmus. Manau, kad mūsų bendras iššūkis būtų kaip surasti pusiausvyrą e, tarp spaudimo ir dialogo galimybių. Mes ES būtent tai ir bandome daryti jeigu, pavyzdžiui, apribojamosios priemonės būtų patvirtintos, tai neturėtų būti vertinama kaip bausmė, tarkime, šaliai. Manau, kad tai turėtų būti vertinama kaip progreso paskata. Ir tik tai taip, manau, mes galime E, su Venezuelos iššūkiais kovoti. Reikia dėrėtis, reikia įtraukti visus suinteresuotus asmenis ir dialogo partnerius. Ir manau, kad ši šalis iš esmės turėtų būti prioritetinė. Mes tikrai turėtume su jie dirbti. Dėkoju. Dėkoju. Atrodo, kad klausimų punktą taip pat išnagrinėjome. Dabar yra e, kitas klausimas - moterų lyčių lygybė ir su, klimat, ir su klimatu susijęs teisingumas. Aš pats esu pranešėjęs šiuo klausimu. Angliškoji versija buvo spalio 12 dieną, spalio 2, atsiprašau, dieną išplatinta, o pakeitimų galutinis pakeit, pateikimo terminas yra rytoj 12 val. spalio 12 diena 12 val. trečiosiose šalise e, moteris e, dėl struktūrinio diskriminavimo ir jų teisų nuolatinio pažeidimo yra labiau paliestos klimato kaitos. Mano e, parengtas pranešimas akcentuoja tam tikrus aspektus. Pirmiausia, turėtume patvirtinti požiūrį su e, realiu moterų kuriame būtų numatytas realus moterų dalyvavimas visuose sprendimų prieimimo lygmenyse. Taip pat ir, pavyzdžiui, diskusijose dėl klimato kaitos, tarptautinėse diskusijose dėl klimato kaitos arba, pavyzdžiui, diskusijose, kuriuose kalbama apie neligybę. Taip pat reikia parengti e, klimato e, pabėgėlių teisinę apibriežti tam, kad galėtume dirbti su e, atitikti pokyčius tų asmenų, kurie persikelia į kitą vietą dėl klimato pokyčių, pavyzdžiui, dėl sausros, potvinio ar panašiai. E, reikia, pavyzdžiui, numatyti jiems ir e, kaip spręsti vandens, tarkime, problemą. Taip pat reikėtų ir moterų teisės įtraukti į šį klausimą klimato teisingumo klausimas turi būti įtrauktas į e, ryšius su trečiosiam šalimis per strateginės, per e, regioninės programas. Taip pat reikia veikti pasitelkiant žmogaus teisų e, dialogą su trečiosiamis šalimis. Būtent tokie būtų pagrindiniai elementai mano rengiamos nuomonės. moterų reikalų komitetas tam tikrų prerogatyvų turi, o dabar norėčiau užgirsti šešėlinius pranešėjus, bent jau tuos, kuriuo, kurie šiandien čia yra. Dabar žodis ponui Samet, prašom jums žodis. Uh, yes, I'm giving, of course, this uh, uh, explanation on behalf of Mr. Ship. <laughs> Aš e, nuo pono Gžybo norėčiau pasisakyti. Džiaugiuosi, kad pirmininkas Pier Antonijo Panseri parengė tokią glaučią ir kartu daug apimančią nuomonę, nuomonės projektą. Aš suprantu, kad moterų reikalų komitetas yra lyderia, lyderiaujantis komitetas šioje e, srityje, tačiau norėčiau paklausti, ar iš tikrųjų toks požiūris yra geriausias. Jeigu norime dabar kalbėti apie vyrų moterų lygybę, ar reikėtų apie moteris kalbėti atskirai, ar nereikėtų kalbėti apskritai apie visą visuomenę. Ir galbūt reikėtų dėmesį skirti į uh, žmonės, į uh, klimato kaitos poveikį žmonėms, jų nediferencijuojant. A punkte yra sakoma, kad, tiksliau, aštuntame punkte yra sakoma, kad turtingiausios šalis daugiausia yra atsakingos e, už klimato kaitą. Tačiau sudėtinga yra nustatyti, e, ar tikrai e, klimato ar tikrai aplinka yra teršiama labiausiai išsivyščiusiose šalise, nes čia yra naudojama daug technologijų, ekologinės programos veikia ir yra, pavyzdžiui, oro kokybė saugoma ir vanduo, vandens geros, vanduo yra geresnės kokybės. E, čia taip pat kalbama apie klimato pabėgėlius ir apie tarptautinį teisinę apibriežtį. Aš nepritarčiau e, druo nuomoniai, kad reikėtų apie tai kalbėti FAM komitete. Aš manau, kad reikėtų tiesiog uh, šį klausimą palikti aplinkosaugai ir libe komitetui, o, čia, kalbė, o čia kalbėti tik apie vyrų moterų neligybę. Dabar e, projekte pranešimo vartojamas klimato pabėgėlių terminas, tačiau tai gali būti klaidinantis pasirinkimas, e, nes semantiškai gali susidaryti įspūdis, kad e, klimato pabėgėliai turėtų tas pačias teisės kaip ir 90, 51 metų e, pabėgėlių konvenciją, 61 metų protokolą ir ES žmogaus teisų apsaugos konvenciją numatytą. Praktiškai čia būtų dar viena pabėgėlių kategorija, turinti visai kitą statusą ir atskirai e, tartautiniu mastu pripažįstama. Uh, Taigi pirmiausia, reikėtų nuspręsti, kas yra klimato pabėgėliai, kągi tai konkrečiai reiškia. Na ir kitas dalykas, reikėtų siekti tarptautinio konsensuso dėl šios kategorijos teisinio statuso, nes šiuo metu bent jau nėra jokio konsensuso nei dėl, vienos, nei dėl vieno iš šių klausimų šio termino naudojimas sudaro iliuziją, kad susidarys, bus sukurtas naujas terminas klimato pabėgėliai, o žmonės, e, kurie galėtų vadintis e, klimato pabėgėliais, kaip ir įgytų teisę tartautinę apsaugą, kaip ir kiti pabėgėliai. Aš gal sakyčiau, geriau reikėtų sakyti klimato migrantai, nes e, klimato kaita yra viena iš migracijos priežasčių. Uh, Toliau e, tai reikėtų aptarti ir ekonominius migrantus. Kai žmonės migra, migruoja, jei reikėtų galbūt pagalvoti apie susijusius su tuo reiškinius, kad ir migracija dėl klimato kainos kaitos ir galbūt paprasčiau būtų diskusiją suorganizuoti būtent iš šios perspektyvos. Ar būtų dar kitų pasisakyti norinčių? Jeigu ne, tai tada suteiksiu žodį klimato generalinio direktorato atstoviai, poniai Malinovskai, prašau. Sveiki, laba diena, dėkoju, ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad pakvietėte klimato generalinį direktoratą dalyvauti šioje įdomioje diskusijoje Su susidomėjimu klausiausi jūsų nuomonės pristatymo. Noriu pabrėžti, kad lyčių lygybės reikalai e, iš tikrųjų yra susiję su klimato kaitos dalykais. E, iš tikrųjų, klimato kaita neproporcingai neigiamai veikia moteris jų socialinis statusas tose šalise, kurios yra aptaramas, yra e, kitoks negu vyrų. Ir e, būtent todėl mm, e, moterų įgalinimas yra mūsų klimato politikos vienas iš elementų ES ir čia ir tarptautinių tarptautiniu mastu skatina e, įtraukti į klimato politiką lyčių e, aspektą. Mes e, žinome, kad rengiamas lyčių veiksmų planas ir mes, tiesą sakant, ne vien tik prisidedame prie jo formavimo, bet taip pat ir finansuojame kai kuriuos veiksmus. E, E, mes suprantame, kad klimato dėrybose reikia užtikrinti pilną moterų dalyvavimą. Klimato dėrybose iš ES pusės dalyvauja 50 e, procentų moterų. Taip pat tarp vyriausių dėrybininkų e, nemažai postų atitenka moterims mums reikia sistemiškai įtraukti e, horizontales temas e, tokiuose ES dokumentuose kaip e, Europi, Europinis konsensusas 2017 metų ir taip pat Europos klimato veiklos plane. E, reikia pasakyti taip pat, kad tose šalise, kur e, moteris e, priklauso ypatingai pažeidžiamai, pažeidžiamą grupę sudaro, mes vykdome visą virtinę programų, 20 milijonų yra skirta, pavyzdžiui, moteriams ir tvariai energetikai. Ir neužilgo čia Briuselėje į specialią konferenciją taip pat e, bus pakviestas e, moteris šiems e, dalykiams aptarti. Mes suprantame, kad klimato kaita prisideda prie tam tikrų pažeidžiamų grupių migracijos ir todėl mes remiame idėją po COP21 sukurti specialią veiksmų darbo grupę, kuri e, dirbtų žmonių perkelimo srityje. Yra e, e, rengiamas penkių metų veiklos planas, kuriame bus taip pat ir lyčių aspektas atspindėtas. E, E, Jungtinių tautų FCCC taip pat šis aspektas yra atspindimas. Taigi dėkojame Jums už atliktą darbą, už tai, kad atkreipėte visų dėmesį į šį labai svarbų aspektą. E, patikinu Jūs, kad komisija yra pasirengusi siekti tų pačių tikslų kaip ir Jūs. Thank you. Ar būtų dar kas norinčių kalbėti? Prašom. Dabar jau aš asmeniškai galiu pasisakyti, taigi čia jau bus mano tiesiog nenuomonė. Visų pirma, ponė pirmininkė, ačiū Jums, sveikinu Jūs parengus šią nuomonę, manau, kad ji visą apimanti ir skirta labai jautriam klausimai aptarti. Aš, aš suprantu visą problemą ir suprantu, kad e, daugiausiai dėmesio, dėmesio čia sutelkiama moterų pažeidžiamumui ir e, atsižvelgiama į klimato kaitos poveikį būtent joms. Mes matome, kad e, kalbant apie išteklius, maisto tiekimą, visa tai yra aktualu. aktualu kad moterų e, pažeidžiamumas yra akcentuojamas. Aš taip pat galvoju, kad reikėtų daugiau dėmesio e, skirti švietimo aspektui, e, raginti tarptautinę bendruomenę skatinti mergaičių švietimą tokiuose disciplinuose kaip technologijos ir tikslėjai mokslai ir taip pat e, suteikti joms daugiau atsakomybės e, valdant gamtinius išteklius. E, Malala prieš dvi dienas savo Twitterio paskyroje štai ką parašė prieš penkis metus. Buvau sužeista dėl to, kad pasisakiau remdama mergaičių e, švietimą savo šalyje. Šiandieną aš e, nuėjau į pirmą savo paskaitą Oksfordo universitete. Dar vienas aspektas, e, apie kurį reikėtų kalbėti, tai atsižvelgti į lyčių perspektyvą. Ir čia aš apriepiu e, konkrečius prioritetus, e, e, pasitelkiant naujausias technologijas kovoje su klimato kaita. Dėkui, sveiksiu žodį dar vienai kolegiai. Dėkuoju, norėjau tik pakomentuoti tai, ką paminėjo šešėlinis pranešėjas. Ten buvo kalbama apie tai, kad turtingosios šalis nebūtinai e, yra atsakingos už klimato kaitą, labiausiai prie to prisideda. Aš manau, kad visiškai aišku, kad e, turtingose šalise daug daugiau e, yra geležinkelio transporto, automobilių transporto, sunkiųjų transporto priemonių yra daugiau ir tai daro neigiamą poveikį klimato kaitos požiūrių. Dėl klimato pabėgėlio apibriešties e, mums reikia, mm, kad šita apibrieštis būtų pripažinta, nes neina kalba apie klimato migraciją. Ekonominė migracija yra ekonominė migracija. O čia kalbame apie žmonės, kurie turi bėgti iš savo šalių, kur jie gyvena dėl klimato kaitos. Taigi jie bėga, o ne paprasčiausiai migruoja. Dėkui. Bene, vi ringrazio. Eh, questo dibattito che in realtà. Dėkuoju. diskusijos šiandien tik tai dalis vyksta. Šiandien kalbame apie vyrų ir moterų lygybę, o diskusijos apima daug platesnės problemas, kaip kad sakė Soraja, tai yra platesnis e, reikalas, tai yra klimato kaita, taip pat yra susijęs su žmogaus teisėmis ir migracija. Dar norėjau tik tai jums priminti, kad šios e, diskusijos vyksta daugiau nei 40 metų. Ir 70 metais maždaug ponas Braunas, World Watch Institute steigėjas, JAV pirmą kartą panaudojo klimato pabėgėlių terminą. Ir nepaisant to, kad praėjo 40 metų, šiandien vis dar nėra galtinai susitarta dėl vienareikšmiško termino apibriešties. 80 e, metais Jel Hinaway Junktinių tautų aplinkosaugos programos direktorė apibūdino pabėgėlius kai, kaip žmonės, kurie turėjo palikti savo namus dėl gamtinių pokyčių arba uh, dėl žmogaus sukeltų pokyčių. Šių e, žmonių e, gyvybei kilo pavojus arba e, žmonių gyvenimo kokybei kilo pavojus. Buvo trys tipai čia išskirti tokių pabėgėlių. Pirmiausia, laikinai persikeliantis žmonės dėl gamtinių katastrofų ar žmogaus sukeltų katastrofų. Tačiau tie asmenys vėliau gali sugrįžti į savo gyvenamą vietą ir atstatyti e, ją. Antroji kategorija pabėgėlių būtų tie, kurie nuolat, tiksliau, e, galutinai persikelia kažkur tai kitur arba buvo perkelti. Dažniausiai tai ir taip yra nutinka dėl didelių infrastruktūrų projektų, tokių kaip, pavyzdžiui, užtvankos. Dėl to keila ne, negryžtamų pasiekmių turinčios katastrofos. Štai pavyzdžiui, pasižiūrėkime, kas Kinijoje buvo, kai. Taip pat trečioji e, kategorija būtų dėl žmogaus uh, E, veiklos persikeliantis pabėgėliai. Vienas aplinkosaugos aktyvistas, ponas Meijeris, pabėgėlius apibrėžė kaip žmonės, kurie dėl aplinkosauginių ir kitų faktorių negali uh, už užsitikrinti padaraus pragyvenimo. Ir todėl yra priversti kažkur tai kitur savo valstybėje ar kitoje valstybėje ieškoti sprendimo. Visi šie, visos šios apibrieštys e, buvo pateiktos skirtingais laikotarpiais, tačiau tai jos visos apima pagrindinės uh, apibriešties savokas, tokias kaip e, pabėgėliai ir klimatas. Manau, kad ES, tarptautinė bendruomenė, turėtų susitarti dėl klimato pabėgėlių apibriešties. Mažiausiai išsivyščiusiose šalyse klimato kaita yra konkreti grėsmė. Šioje nuomonėje yra kalbama apie dalį tos visuomenės grupės, konkrečiai moteris, kurios labiausiai nukenčia dėl tokių reiškinių. Reikėtų bandyti visiems kartu surasti sprendimą, kurio dėka galima būtų reaguoti į tai, kas vyksta. Vykstant gamtinėms nelaimėms, pavyzdžiui, E, Marija, Irma uraganai, kai buvo kilę arba kai potviniai kyla. Matome, kad šie klausimai yra aktualūs. Rytojaus 12 valanda yra pat, pat, pakeitimų pakeitimo terminas. Uh, o AFET komitete bus e, spalio 19 dieną apie tai kalbama arba lapkričio mėnesį. Ačiū, o dabar pereikime prie kito darbo tvarkės punkto. Science. Thank you.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 audizione pubblica. Taigi pradėkime šiuos viešuosius klausimus. Su manimi yra kartu ES delegacija Albanijai, taip pat buvusi Jugoslavijos Respubliko Makedonijoje, taip pat ES Serbijos e, parlamentinio komiteto delegacija atvyko ir, ir taip pat Bosnijos Hercegovinos delegacija. Taip pat Jotkalnyjos parlamentinio komiteto delegacija. Norėčiau pakalbėti šiek tiek apie Balkanų regioną ir jos stabilizaciją. Kaip žinia, Romai gyvena visuomenės pakraščiuose ir dažnai patiria diskriminaciją ir neapykantą. Situacija ir toliau išlieka kelinti nerimą. Ir tai pasakytina tiek apie ES, tiek kitas šalis. Šiandieną kalbėsime apie Balkanų regioną ir Romų situaciją šiuose šalise e, iš žmogaus teisų perspektyvos. Šio klausimo tikslas yra tas, kad parlamento nariai geriau perprastų Romų situaciją Balkanų regione o, ir taip pat, kad galėtume pagalvoti, kaip pagerinti ES politiką šioje srityje. Pradėsiu paklau, paprašydamas ponios Sorapos pasakyti kelias įžanginės mintis, kaip žinia, ponia Post yra lybė pranešėja dėl Romų integracijos Europos Sąjungoje ir kovos su e, nusistatymu prieš, čiugų, prieš Romus. Ir e, šis klausimas bus įtrauktas ir į kitą plenarinę sesiją. O dabar žodį suteikiu Sorajai. Thank you, chair. Dėkoju pirmininkė, labą dieną. Aš labai džiaugiuosi matydama, kad tiek daug dalyvių. Prieš dvi savaitės Libė buvo balsuojama dėl mano iniciatyvos pranešimo. E, Džioji dauguma nubalsavo teigiamai. Taigi situacija yra gera, kaip žinia, Romai ir toliau patiria žmogaus teisų pažeidinėjimų savo šalise ir vakarų Balkanos ir šiaip jau visoje Europoje. Su jais elgiamasi neprimtinai per amžius amžių, per amžių amžius. Taigi, pranešimas e, apie mm, nusistatymą prieš Romus šiuo pranešimu siekiama išnagrinėti situaciją, Romų situaciją įvairiose valstybėse narėse Taip pat pranešime paaiškinamas tas antičigoniškas nusistatymas, kuris pasireiškia mūsų šalise kiekvieną dieną. Ir šis nusistatymas pasireiškia įvairiomis formomis, tiek individuali, tiek institucinė forma - diskriminacija, stigmatizacija, neapykanta, nusikaltimais ir socialinė atskirtimi. Įvairios antičigoniškumo formos gali būti apibrieštos kaip e, institucijų požiūris netinkamas beveik visose sritise ir visose lygmenyse. Dėl to daug Romų neturi vienodos prieigos arba neturi jokios prieigos prie e, viešųjų paslaugų. E, jiems neužtikrinamos vienodos teisės. Taip pat jie negali dalyvauti politikoje antičigoniškas nusistatymas gali būti aptinkamas taip pat ir ES teisinė. Romai patyrė diskriminaciją per amžių amžius ir negali mėgautis vienodą apsaugą užtikrinamą ES teisinę kitiems ES piliečiams. Taip pat e, šiandieną mes kalbėsime konkrečiai apie Vakarų Balkanų situaciją. Ir kol nesusidorosime su šiuo antičigonišku nusistatymu, tol negalėsime užtikrinti teigiamų pokyčių. Pranešime Aš e, pateikiu daug raginimų ir reikalavimų. Mes norime, kad būtų valstybėse narėse ir ES lygmenėje įkurta tiesos ir sutaikinimo e, komisija, nes e, didžiosios daugumos bendruomenė ir Romų bendruomenė viena kita labai nepasitikė. Ir reikia už, atkurti tą pasitikėjimą, sukurti pasitikėjimą. To labai reikia. Taip pat daugumos žmonės turi suvokti ir sužinoti Romų istoriją Europoje, kad galėtų suprasti jų dabartinę situaciją. Taip pat paraginome, kad audito rūmai patikrintų ES programų veiksmingumą, nes dabar atrodo, kad jos nėra veiksmingos ir aš paskui pasisakysiu vėl, jeigu to prireiks. Dėkuoju. Grazie, onorevole Soraya Poste. Adesso... Dėkuoju poniai Post. Dabar norėčiau žodį suteikti kolegoms, kurie yra atsakingi už įvairias Europos parlamento delegacijas. Pirmiausia, e, duodu žodį poniai Dobravka Svica, kuri yra e, delegacijos santykiams su Bosnija, Hercegovina ir Kosovo vicepirmininkė. Prašom. Dėkuoju. Kaip žinia, mano vadovaujama delegacija yra atsakinga už Bosniją ir Hercegoviną ir Kosovą. Ir e, šios šalis patiria sunkumų dėl politinių ir konstitucinių identitetų. Uh, Ir šios grupės, Romų grupės abiejose šalise nuolat patiria susidūrimus su institucijomis. Romai yra pažeidžiami e, visame regione. O Bosnijoje ir Hercegovinoje nukenčia dar labiau. E, šalies e, išteklių trūkumas nulėmė tai, kad Romai atsiduria, atsiduria politinio gyvenimo užrybiuose todėl negali spręsti dėl savo mažumos lygimo, likimo. E, ši situacija šiek tiek švelnesnė Kosove. Taip pat, kadangi trūksta patikimų duomenų, sunku įvertinti realią Romų situaciją. Abiejose šalise e, labai daug vaikų palieka mokyklą, taip pat e, sunkiai susiranda darbą. Abiejose šalise nepadaryta jokios pažangos siekiant e, išsaugoti romanį kalbą ir kultūrą. Tačiau Kosove nemokami vadovėliai romanį kalba yra teikiami vaikams. E, pažanga įgyvendinant Roma veiksmų planą dėl būsto yra labai menka. Kosove situacija geresnė, nes Bosnijoje ir Hercegovinoje pradėjusiais metais biudžetas šiam projektui buvo sumažintas nuo 1,5 iki 1 milijono eurų. Ir tai įrodo, kokią realybę patiria Romų mažuma. Roma škalė ir čigonų bendruomenės formaliai gali turėti tą pačią prieigą prie sveikatos apsaugos paslaugų, bet realybėje visos socialinės paslaugos jiems yra prieinamos sunkiau. ES ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos parlamentinis komitetas iki šiol nėra aptaręs Romų bendruomenės situacijos, tačiau ketvirtojo posėdžio vyksiančio Strasbūrė lapkričio mėnesį darbo tvarkė šis klausimas įtrauktas. Taip pat noriu pasakyti, kad ES ir Bosnijos ir Hercegovinos e, jungtinis parlamentinis komitetas e, nedirba tinkamai ir diskusijos nevyksta tinkamai. Taip yra dėl tos priežasties, kad, kaip žinote, mes nesame sutarę dėl mūsų komiteto statutų. Būtent dėl šios priežasties negalime spręsti tinkamai šio klausimo. Dėkoju, o jei turėsite klausimų, galėsiu juos atsakyti. Grazie lei. Adesso darei la parola all'onorevole Peterle. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį eh, gerbiamam Peterle kuris yra Jugoslavijos, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir Europos parlamento delegacijos pirmininkas. Dėkoju pirmininkė. Tai, ką sakė kolegė Dubravko Šuic, yra labai panašu į tai, ką galėčiau pasakyti apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją. Pagal 2002 surašymo duomenys Roma sudaro 2,5 procento visų gyventojų, o konstitucijos preambulėje Roma įvardinti kaip šios Respublikos teritorijoje gyvenanti mažuma ir gali mėgautis tokiomis pačiomis teisėmis. Tačiau, nepaisančios konstitucinės garantijos, Romai Makedonijoje ir toliau susiduria su diskriminavimu. Dauguma Romų e, Makedonijoje gyvena Skopijoje, o du trešdaliai susitelkia su Torizari savivaldybėje. E, ji dar vadinama Šutka, tai yra vienintelė turbūt pasaulyje esanti savivaldybė, kur Romanija yra oficiali kalba, o Romų yra dauguma. Ir šioje savivaldybėje yra Romų kilmės meras, jis taip pat, taip pat yra nacionalinio parlamento deputatas Romų kilmės. Ir kaip žinia, šalis susiduria su politinė blokada, todėl uh, Mes susitikę buvome tik tai du kartus ir tikimės, kad pradėjus veikti naujai vyriausybei, gruodžio mėnesį vyks dar vienas mūsų susitikimas, kuriame mes aptarsime žmogaus teisų klausimus ir Žmogaus teisės labai dažnai patenka į mūsų bendrų posėdžių darbo tvarkę. Ir šio klausimo iš esmės delegacijoje dar neaptarėme, tačiau atsižvelgėme į paskutinę komisijos ataskaitą, kur pasakyta, kad Makedonijoje Teisės aktai žmogaus teisės rytyje atitinka ES standartus, bet nėra tinkamai taikomi, nes atsakingos institucijoms trūksta e, e, personalo ir finansavimo, kartais jos nėra e, nepriklausomos. Taip pat tas neadekvatus žmogaus teisų užtikrinimas e, lemia tai, kad visuomenėje vis dar yra tam tikrų paribėje gyvenančių grupių, pavyzdžiui, Romų bendruomenė. Trumpai tai būtų tiek iš mano pusės. Ačiū. Attention. Grazie a lei, onorevole Peter. Adesso darei la parola all'onorevole Kukan, presidente della delegazione. Dėkoju ponui Peterle, suteiksiu žodį dabar ponui Kukan. Jis yra ES ir Serbijos stabilizavimo ir asociacijos parlamentinio komiteto pirmininkas. Dėkuoju pirmininkė už šį svarbų renginį. Labai aukštai vertiname kolegės Soraya Post darbą. Ji pateikė informaciją e, savo pranešime apie dabartinę situaciją Aš mm, nekantrai laukiu diskusijų su ekspertais ir pats turiu keletą trumpų pastabėlių konkrečiai apie situaciją Serbijoje ir paskui turiu du klausimus mūsų ekspertams. E, ekonominėje, politinėje ir socialinėje šviesoje žiūrint, e, klausimai susijęs su Romų padėtimi turėtų būti suprantami kaip žmogaus teisų klausimai. Ir e, būtent taip mes turėtume ir spręsti dabartinius trūkumus. E, labiausiai diskriminuojama ir e, pažeidžiama Serbijos gyventojų grupė yra būtent Romai. Taip atsitiko dėl įvairių priežasčių, dėl kultūrinių ir kalbos barjerų Romų vaikams sunku E, įgyti tinkamą išsilavinimą. E, Romai gyvena skurdžiai, dėl to nukenčia jų sveikata. E, jie sunkiai integruojasi visuomenėje. 60 procentų Romų neturi darbo ir e, iš tikrųjų labai sunku jiems patobulinti savo gyvenimo aplinkybės. E, Pane Burnova užsienio reikalų komitete vakar, kreipdamasi į parlamentą, minėjo, kad Serbijos naujoji vyriau, vyriausybė susitelkia į uh, e, skaitmenimą, švietimo sistemos tobulinimą ir į modernę darbo rinką. Būtent toks yra tikrasis būdas uh, gerinant e, ne tik tai plačiosios visuomenės, bet ir Romų e, grupių e, situaciją. Priemonių yra didžiulė įvairovė, pradedant nuo būsto suteikimo, prieigos prie švietimo ir taip toliau. Europos parlamento 2016 m. pranešimas dėl Serbijos konkrečiai mini Romų padėtį. Ten mes raginame e, lyderius e, skatinti tolerancijos dvasę ir e, ieškoti būdų, kaip pažeidžiamiausias grupės, tokios kaip Roma, įgytų daugiau pasitikėjimų valdžios institucijomis. Egzistuoja veiksmų planas iki 2025 metų ir mes raginame jį kuo veiksmingiau įgyvendinti. Reikia spręsti tokias klausimas kaip e, dokumentų, asmens dokumentų neišdavimas Romų tautybės žmonėms ir taip toliau. Dabar aš turiu du klausimus mūsų ekspertams. E, kuris projektas pastaraisiais metais pasirodė esas pats sėkmingiausias? Kokiuose srityse pasiekta daugiausia pokyčių gerinant šios pažeidžiamos žmonių grupės padėtį? Ir antras klausimas, ar Serbijos plačiosios visuomenės požiūris einant metams pasikeitė? Ir jeigu taip, tai e, į kurią pusę? Dėkui. Dėkui ponui Kulkan. Dabar e, norėčiau pereiti prie mūsų kvestinių prelegentų. Noriu paprašyti, kad jie susitelktų ties žmogaus teisų problemomis e, Balkanuose. Ir pirmiausia, žodis e, ponui Claude Kahn, jungtinių tautų žmogaus teisų aukščiausio komisaro tarnybos atstovas. Jis e, yra dirbęs Serbijoje keletą metų ir yra e, Romų klausimų ekspertas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai parlamento nariai, e, pasistengsiu kalbėti trumpai. Buvau paprašytas pristatyti žmogaus teisų situaciją Balkanuose. Ir e, e, aišku, mūsų darbas visų pirma e, remiasi deviniomis žmogaus teisų srities sutartimis, jungtinių tautų sutartimis. Na ir žinoma, mes dirbame su vyriausybiniais partneriais, pilietinė visuomenė ir visuomeninėmis organizacijomis apskritai. Savo pastabas norėčiau sutelkti ties vieną didelę problemą ir dviem smulkesnėmis. E, na, didžioji problema yra segregavimas. E, kur tai bebūtų, ar e, visuomenės gyvenimas, švietimas, ar užimtumas, tam reikia labai aktyvių priemonių, kad galėtume įveikti tą segregavimą, kurį stebime Romų atžvilgių. Kita problema būtų atskirtis lyties pagrindu. Na ir trečioji būtų tam tikra e, Vakarų Balkanų e, politika, kuri atrodo Romų padėtį e, tik tai paaštrina. Mes dabar ES turime jau specialiai suformuluotą politiką, kurios tikslas yra pagerinti Romų situaciją. Tai remiasi ir uh, 23 Hartijos straipsnių, kuris e, e, imperatyviai reikalauja, kad valstybės, narė, e, valstybės kandidatės e, pagerintų Romų padėtį e, ir priimtų atitinkamus įstatymus. Serbijoje egzistuoja 2008-2009 metų įstatymas dėl nediskriminavimo, tačiau e, Romų atveju e, E, labai nedaug dar bylų yra e, iškelta dėl e, jų diskriminavimo. Ir manau, kad situacija ir visame regione yra daugiau ar mažiau panaši. Perinant prie konkrečių sektorių, aš turiu galvoj gyvenimas visuomenės gyvenime, švietimas, užimtumas, sveikata. Tai e, mm, atstovavimas, pavyzdžiui, e, valstybės tarnyboje, e, kitaip sakant, dalyvavimas e, visuomenės valdyme kol kas yra labai neskaitlingas. Vienoj kitoj šalyje yra atstovavimas parlamente ar dar kažkur. Bosnijoje mes žinome, kad toks atstovavimas kelia teisinių problemų. E, mes žinome, kad yra buvę ir teisingumo teismo bylų dėl to, kad Romų ir kitų tautinių mažumų atstovai neprileidžiami prie tam tikrų aukštesnių pareigų. E, tai e, reikalauja tų šalių veiksmingų pastangų. Taigi daugumoje Balkanų šalių e, yra tik tai labai nedidelis skaičius rinktų. E, e, Romų atstovų e, rinktose institucijose ir labai nedaug jų e, yra atstovaujama valstybės tarnyboje. E, kalbant apie e, dinamiką, tai e, Deja, tai nėra e, vienas iš prioritetų, galvojant apie e, tolesnius veiksmus po 2020 metų. Švietimo srityje yra gerų žinių e, visose lygiuose. Iki mokykliniam, mokykliniam ir universitetiniam išsilavinę didesnis romų skaičius įstoja E, ir dalyvauja švietime, tai gera žinia. Deja, mes taip pat matome, kad e, gilėja ir e, segregacija. Apskritai reikia pasakyti, kad didėja segregacija ir pačioje Europos Sąjungoje, tas pats pasakytume ir apie Balkanus. E, E, yra e, tam tikri konkretūs scenarijai. 2008-2009 Serbijoje buvo atlikta mokyklų reforma. Ji leido e, tėvams pasirinkti savo vaikų mokyklą. Ir to rezultatas buvo, kai neromų tautybės tėvai e, savo vaikus e, iš tam tikrų mokyklų atsiemė ir perkelė į kitas mokyklas e, tam tikrose vietovėse. E, mes e, matome, kad e, yra atvejų, kai žmonės, kurie nuoširdžiai nori prisidėti prie visuomenės gyvenimo, išgirsta, kad jie e, nėra tai visuomeniai reikalingi, e, ir kad e, e, kitų tėvų vaikai iš tų vadinamųjų Romų e, mokyklų, pavyzdžiui, yra atsiimami. Tai labai skaudu jiems girdėti ir tai yra pati baisiausia pamoka, kokią jie gali patirti. Šiuo metu regione labai daug dėmesio skiriama iki mokykliniam auklėjimui, Bet pirminėme e, etape e, ypatingą dėmesį reikėtų skirti ne segregavimui. E, ir čia ne vien tik tai Romų, bet ir kitų mažumų atveju tai pasakytina žmonių su negale, vaikų su negale atvej, atvejais ir taip toliau. E, diversifikuotas visuomenės skatinimas yra labai svarbus visais etapais, o ypatingai pradiniuose etapuose. Kalbant apie užimtumo sritį, e, daugelį e, arba visose valstybėse tame regione valstybė yra didžiausias darbdavys bet e, tarp tų darbuotojų Romų beveik nėra. Jeigu jie ten ir dirba, tai dažniausiai dėl to, kad juos remia tarptautiniai donorai. Taip pat e, dauguma iš naujų darbo vietų sukurtų Romams yra būtent Romų yra sukurtos. E, taigi jie patenka į tam tikrą E, stiklo dėžutę. Galima e, surasti nemažai žmonių, e, kurie sako, mano išsilavinimas yra inžinerinis, bet man tenka vesti radio laidas apie Romų mažumą. Kadangi tai yra specifiškai Romams pritaikyta darbo vieta. E, todėl e, e, reikia ieškoti naujų būdų, naujų modalumų įdarbinant žmonės. Mes turime gerų pavyzdžių, kai vyksta dialogas su vidutinėmis ir didesnėmis įmonėmis, e, kurio metu yra labai aiškiai pasakoma, kad reikia ieškoti įvairovės, e, įvairaus atstovavimo e, darbuotojų tarpe. Jeigu valstybių galios nebus sustiprinto šitoje srityje, vargu ar galima bus pasiekti pažangos. Uh, regione e, vis tik priimama į darbą labai dažnai šeimos ryšių pagrindų ir e, etninės priklausomybės pagrindų. E, siekiant piliečių visuomenės gerovės, su tuo reikia kovoti. Kitas dalykas, kai kurios valstybės regione turi valstybinės programas remiančias smulkų verslą dėje tų programų veiksmai e, Romų nepasiekia. E, yra tarptautinė parama smulkiam ir vidutiniam verslui, e, padedanti žmonėms pradėti, užsimti savo verslu, bet ir tai nebrangiai kainuoja. E, Serbijoje mes matome, kad tarptautinių donorų darbas e, yra aiškiai matomas, e, do, bandant sudominti Romus smulkiojų verslų ir taip toliau. Valstybė taip pat turi tokią sistemą, bet ji yra per nelik nelanksti, per nelik biurokratiška ir paprasčiausiai nepasiekia Romų. Deja, kai kurie e, tarptautiniai donorai dabar jau išeina iš tų šalių ir nebent e, e bus sustiprinta valstybės e, veikla toj srityje, tai mes pamatysime, kad tos paramos verslui nebeliks. Kalbant apie būstą, manau, kad e, žinote, kad e, e atskiruose e, Romų gyvenvietėse, e, kurių Serbijoje yra 503, e, sąlygos yra pasibaisėtinos, e, kartais yra infrastruktūros sutrikimų, kuriuos galima būtų labai lengvai pataisyti. Tuo turėtų užsimti miestų merai ir nedaug tai kainuotų. Mes matome kai kuriais atvejais tokių gyventojų tobulinimo atvejus. E, yra gerų e, sektinų pavyzdžių e, tokių gyvenviečių pagerinimo, bet mes matome ir tokių pavyzdžių, kai kai kurie veikėjai verčiau stengiasi, kad tokias Romų gyvenvietės būtų iškeliamos iš miestų už miestų teritorijos e, iš miesto centro į periferiją arba į tokias vietovės, kur gyvena jau kiti Romai, e, tai dažnai e, priveda prie konfliktų, užkerta kelią ekonominėms galimybėms ir sukelia naujų įtampų. E, žmonių perkelimai, e, jeigu pažvelgus apskritai, e, paprastai privedė, įprastai priveda prie negatyvių rezultatų. Vietoj to, kad būtų tiekiama parama pagerinti būstą, patobulinti infrastruktūrą, kuri jau egzistuoja, dėja dažnai einama prie to, kad e, dideli miestai stengiasi atsikratyti Romų bendruomenių, perkeliant e, jas kažkur kitur. Ir dėja, e, tuose perkelimuose matome ir donorų įsi, įsikišimą. E, vietoj to, kad būtų pagerintos sąlygos, esančios sąlygos, arba kad būtų bandoma e, integruoti socialinį būstą su adekvačia socialinė parama, kad žmonės, kurie anksčiau gal nemokėjo e, nuomos, dabar galėtų tai padaryti, e, kad atsirastų gera, geras socialinio būsto pagrindas skurdesniems Romų tautybės gyventojams. Kalbant apie Romų e, moteris ir mergaitės, e, vaikų santoka yra e, specifinė problema. Iš tikrųjų yra daug moterų, kurioms reikia paramos, yra pakankamai dokumentų šiais klausimais, yra gerų pavyzdžių Italijoje, pavyzdžiui, programos, kurie leidžia vaikams pabaigti mokyklą. E, jeigu e, mergaitė atsimama iš mokyklas 12 metų, tai yra jos pasmerkimas socialiniai mirčiai. Galėčiau e, dar daugiau dalykų pasakyti, e, aš turiu čia visą virtinę tezių, kurias galėsiu paskui išplatinti. E, matome keletą tendencijų. Iš Vokietijos nemažai žmonių dabar yra gražinami į Balkanų valstybės. E, E, žmonės sugrįžta, kartais be dokumentų, kurie leistų jiems e, pradėti leisti vaikus į mokyklą, kartais tie vaikai atvyksta mokėdami tik tai vokiečių kalbą. Tad e, verčiau galbūt būtų bandyti tuos žmonės integruoti į savo visuomenę vietoj to, kad išsiųstume juos kitur. Toliau dėl segregacijos problemos, o tai yra, kaip minėjau, uh, problemas leitmotyvas. Komisija 2015 yra parengusi labai geras gairias apie tai, kad ES pinigai neturi būti išleidžiami segregavimui, o atvirkščiai desegregavimui. E, tai labai geras gairių dokumentas, jis yra labai pravartus. E, plėtro šalims ir aš manau, kad tų gairių platesnis e, paplatinimas būtų labai naudingas. Signor Kan, e, per il suo contributo. Ačiū panai Kanui, ačiū už jūsų pasisakymą. Toliau išklausysime parlamentarų nuomonės. Dabar žodis ponu Fidalgo iš NIR generalinio direktorato komisijoje. Jis padės mums suprasti, ką geriau tiksliau, kągi daro Europos komisija Balkanuose tam, kad Romų situacija būtų pagerinta. Prašau, ponė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti šiam pakomitečiui už tai, kad įtrauktas šis klausimas uh, į darbo tvarkę labai laiku. Yra tai padaryta labai svarbus klausimas. Taip pat norėčiau padėkoti tarp parlamentinio komiteto pirmininkui, pirmininkams tiksliau, už tarp parlamentinį darbą. Ir taip pat noriu padėkoti Sorajai už tai, kad jie kovoja už romų teisės ir vietoje. Ir čia taip pat matau, kad ir ponia Jaroka prisijungę prie šios diskusijos. Mums reikia daugiau nei dviejų širdžių, mums reikia daugių, daugybės visų jūsų širdžių, uh, sprendžiant Romų integracijos klausimą. Kodėlgi sakiau, kad labai laiku yra šis klausimas keliamas. Pirmiausia, tai būtų dėl trijų priežasčių. Uh, Europos komisijos pirmininko mes metinę kalbą pasakius. Uh, vyko diskusijos parlamente ir štai dabar prasideda naujas plėtros procesas, kuriame suteikima vilčių Balkanų e, šalims. Matome, kad Romų integracija yra šios naujosios, naujojo e, plėtros proceso e, centre. Ir ko gero šis kontekstas yra labai svarbus visiems subjektams, kurie yra svarbus Romų integracijos procese. Nereikėtų dabar dubliuoti veiksmų, bet reikėtų sinergijos ir užtikrinti, kad vieni kitus palaikome. Kai kalbame apie plėtrą, tai turėtume kalbėti ir apie Romų integravimą, nes Romų integravimas yra vienas iš pagrindinių integracijos procesų aspektų. Kodėlgi, dėl kokios kitos priežasties šios diskusijos vyksta labai gerų metų? Ogi todėl, kad šiuo metu ES politikus e, Romų integracijos aspektas kaip tik šiuo metu yra nustatinėjamas ir kaip žinia 2011 metais buvo Romų integracijos e, dokumentas patvirtintas. Ir štai 2011 metais e, buvo nuspręsta atskirus e, skyrius numatyti plėtrai, o tai būtų pavadinta Romų integravimo skatinamas už es sienų. Taigi jau 2011 dien, metais e, buvo tai minima. Tai nėra postistojimo etapas, e, jau prieš tai yra šis darbas pradėtas. Ir štai Europos komisija e, dirba su 11 metų dokumentu, jį peržiūri, žiūri, kasgi nutiko nuo 11 metų, kas buvo įgyvendinta e, nuo to laiko ir kaip atrodytų politikos kryptis šioje srityje po 20 metų. Jeigu jau kalbėtume apie uh, tikslus, tai tikslas buvo EPA paramą didinti, taip pat stiprinti prietinės visuomenės dalyvavimą ir šių šalių stebėjimo procesus stiprinti apie tai e, galime daug kalbėti, ar kiek čia buvo padaryta ir ko nebuvo padaryta, tačiau labai svarbu yra, kad Europos parlamentas su savo e, sergėtojo e, vaidmeniu turėtų ne tik tai stebėtojo vaidmenį atlikti, bet ir tokį kaip ir pagrindinį e, vaidmenį, vienas iš pagrindinių, vienas iš pagrindinių subjektų turėtų būti priimant sprendimus parlamentas. Trečia priežastis, dėl kurios labai laiku yra šis klausimas e, diskutuojamas, yra štai kokia. Labai daug ambicingų tikslų yra Romų integracijos ir tie, bet visam tam reikia finansinių priemonių. Ir vėlgi komisija šiuo metu galvoja, kaipgi tai įtraukti po, post 2020 20 metų finansinę perspektyvą. Štai pavyzdžiui, ES e, fondose yra numatyta aiškiai lėšų Romams, bet tai nėra vien tik tai Romams skiriamos lėšos. Ir galbūt ateityje e, galima būtų pažiūrėti, kaip tai galima būtų pritaikyti e, naujai įstosiančiam šalims. Na ir dabar kitas dalykas, tai yra labai svarbu. Svarbu yra kalbėti apie šį klausimą. Tai svarbu todėl, kad didelė Romų bendruomenė vakarų Balkanų regione. Atsiprašau, ponė e, Peterle, ką dabar pasakysiu, e, už, dėl to, ką pasakysiu, bet aš e, Europos tarybos e, duomenimis naudočiau, naudočiausi, todėl kad jų apklausos specialiai buvo jiems skirtos. Ir apskritai istoriškai kyla e, klausimas, kaip anksčiau buvo su Romais dirbama. Taigi mes įmame Europos tarybos skaičius ir vakarų Balkanuose maždaug yra vienas milijonas Romų gyvenančių. Toliau galime žiūrėti giliau. Vienas milijonas Romų, 3 procentus sudaro maždaug Montenegre ir maždaug 9 procentus buvusioje Makedonijos Respublikoje Romų. Tiek e, visuomen, tokia visuomenės dalis e, būtų tie Romai. Ir tai yra didelė gyventojų dalis, ne vien tik tai žmogiš, žmogaus teisų perspektyvos, bet ir kaip ekonominis potencialas. Labai svarbu kalbėti ne vien tik tai apie bendruomenės dydį, bet ir apie problemas. O problemos yra labai panašios į valstybių narių, e, e, Romų problemas, e, patyčios žeminimai, skurdas, išsilavinimo trūkumas, nedarbas ir kitos problemos. Aš sakyčiau, kad Balkanų šalise tos problemos yra dar net ryškesnės negu ES šalise. Ir čia reikėtų prisiminti, kad Balkanuose vyko karas ir Romai buvo skatinami emigruoti, emigruoti ir štai dešimtajame dešimtmetyje ir praeisio amžiaus e, susidūrė su tokia problema kaip e, dokumentų trūkumas. Kai kuriuose šalyse jau ta problema bandoma yra spręsti. Dar kitas klausimas, kurį minėjau Klodas, tai grįžimas e, Romų atgal į kilmės valstybę. Pirmiausia, e, tai savanoriškas grįžimas, tačiau dabar, pavyzdžiui, vis daugiau priverstinio to grįžimo atveju yra. Dėl e, migracijos krizės tiek Balkanų šalise, tiek mūsų donorų šalise vis dėlto to išryškina e, žmogiškųjų išteklių problemas integruojant Romus. Tačiau pokyčių yra taip pat ir teigiamų. Štai pavyzdžiui, yra politiniai dokumentai priimti, tačiau įgyvendinimo problema išlieka. Romų integravimas yra ne vien tik tai dokumentų rašymas, bet tai yra e, konkrečiai e, jų gyvenimo sąlygų gerinimas e, praktiškai. Gerų naujienų pas, pasakyčiau ir apie pilietinę visuomenę. Pamažu, bet e, Romai jau imasi aktyviai pilietiškai veikti, bet jiems reikės daugiau laiko ir paramos tik tai. Na ir dar kitas teigiamas dalykas, tai jau buvo paminėta, Romų integracija yra plėtros politikos kaip ir širdyje. Vizų liberalizacijoje yra Romų integracijos elementų 23 skyriaus dėrybų e, metu yra kalbama apie Romus Labai svarbu, kad tarp instituciniai renginiai yra organizuojami, kaip kad pavyzdžiui Romų savaitė. Taip turėtų būti nauja Romų integravimo dinamika sukurta. O dėl IPAL sistemų galiu pasakyti, kad 15 metais buvo vertinimas atliekamas. Negaliu kol kas išvadų pristatyti. IPOS naudojimo dėja kol kas. Na ir pabaigai norėčiau paminėti tris įpos pasiekimus. Pirmiausia, duomenų trūkumo klausimas. Taip, tai yra svarbu, negalime to ignoruoti be rimtų duomenų politikos krypčių neįmanoma nustatinėti. UNDP ir pasaulio bankoj yra e, pavesta atlikti tyrimą, palyginame į tyrimą e, penkiose sritise švietimo, užimtumo, apgyvendinimo srityje. Ir tyrimo tikslas yra palyginti Romų ir neromų bendruomenės e, situaciją šiuose srityse. Tikėsime, kad greitai turėsime rezultatų. Klodas taip pat paminėjo ir grįžtančius Romus. Mes norėtume sužinoti, kokio konkrečiau poveikio turi grįžtantis Romai Balkanus. Vėlgi duomenų neturime. UNDP ir Pasaulio bankas šiuo metu vyks, vykdo projektą, e, kuriame tyriamos e, visos, e, visi regionai. Pavyzdžiui, ir kilmės išvykimo šalis ir atvykimo šalis. Pavyzdžiui, žiūrima, ar kilmės šalis, į kurias vykstama, yra pasirengusios finansiškai, e, integracijos prasme, švietimo ir, kito, ir, ir kitose srityse. Na ir galiausiai paskutinis aspektas, tai mes dirbame vietos lygių per Europos tarybą, per ROM Act, labai sėkmingą programą dirbame dirbame su Balkanų plėtros projekto šalimis ir Turkija. Tai tiek galbūt e, kol kas, e, norėčiau viršyti man paskirtą laiką. Ačiū. Grazie. Dopo i due nostri interlocutori in realtà avevamo un... Dėkoju mūsų kalbėtojams. Taip pat buvo numatytas ir trečias dar kalbėtojas, Fritzani, tačiau nepavyko šiam kolegai atvykti, nes jis negavo vizos. Šveicarijos ambasada atsakinga už Belgiją Prištinoje tiesiog jam neišdavė vizos. Mes susisiekėme, bandėme susisiekti su juo Skype'u, dėja nepavyko. Gaila, nes tikrai labai naudingas būtų buvęs jo pasisakymas jis būtų papasakojęs apie Romų situaciją e, Vokietijoje praeito amžiaus 90-mečio pabaigoje. Taigi, pradėkime diskusijas dabar siūlau. Kolegė Salimkovič. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komitetui už tai, kad surengėte šias diskusijas ir ypač poniai Soraya Post už tai, kad jos darbas šiame sektoriu yra be galo svarbus ir aš noriu jai nuoširdžiausiai padėkoti. Atleiskite man, jeigu esu supykęs ir frustruotas, kur, bet mačiau rezultatų, kurie visiškai neatliepia mūsų lūkesčių ir pastangų. Pirmiausia, turiu du klausimus ir prašymą. Pirmas klausimas. Aš pastebiu netitikimą tarp teisės aktų ir vykdomų priemonių ir rezultatų. Pasakyčiau, kad Romų situacija Balkanų šalise šiandien yra dar blogesnė nei kad buvo man būnant jaunam. Aš, buvau, aš gimiau Sarajeve, buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje Šiandieną, man atrodo, situacija yra daug blogesnė nei kad buvo anksčiau, nepaisant visų teisės aktų, kuriuos įgyvendiname. Ir aišku, tai priverčia susimastyti apie įgyvendinimą. Tačiau kodėl turėtume sustoti, kodėl negalima pakeisti įgyvendinimo? Nes kai kai kurios priemonės neveikia, tuomet jas reikia pakeisti. Ir mes. O mes stengiamės įgyvendinti vis tas pačias priemonės, nepaisant to, kad situacija vis blogėja. Tai sugelia frustraciją. Mes visi matėme vaizdų, Belgrado priemeščiuose, Sarajevo, Skopijas priemeščiuose, kurių anksčiau nepamatysi. O mes ir toliau darome tą patį, tikėdamiesi, kad rezultatai staiga ims ir pasikeis. Jie nepasikeis. Ir tai ne tik Balkanų klausimas. Aš buvau atsakingas už Romų įtraukti Švedijoje. Ir ten rėmėmės tvirtais faktais, užimtumų, būstų, švietimu ir tik tiek. Tai davė tokių rezultatų, kad lankydamas savivaldybėje pamačiau, kad kiekvienoje savivaldybėje buvo bandoma padidinti Romų matomumą. Buvo dalyjami diskai su Romų muzika, e, buvo mojuojama Romų vėliavomis kartą per metus. Ir e, iš tikrųjų, aš klausiau jų, kiek Tad aš paklausiau, nepaisant viso šito, kiek biurokratų dirba jūsų ofise, kurie yra Romos, Romų kilmės, nei vieno. Ir tai frustruoja, nes aišku, viskas yra puiku, visa ta muzika ir vėliavos, bet e, paskui visą tai atsibosta, aš tiesiog noriu pamatyti konkrečių rezultatų, kalbant apie apgyvendinimą, švietimą ir taip toliau. Bet rezultatai negerėja, o tik blogėja. Kitas klausimas kodėl nepakeičiame įgyvendinamų politikų, nes jos akivaizdžiai neveikia, jas reikia keisti. Toliau, buvo sakoma, kad plėtra viską pakeis, aišku, aš esu už plėtrą ir puiku, tam reikia skirti finansavimą, bet mm, kaip aš suprantu, Problema yra ta, kad per pastarąjį dešimtmetį Romai tiesiog nebuvo laikomi šalies piliečiais. Taigi visos tos šalis, ne tik Balkanų šalis, bet ir kitos, tiesiog nieko nenori su jais daryti. Ir čia kalbu ne tik apie Balkanus, bet ir apie valstybės narės, kur situacija panaši. Nieko nedaroma. Jeigu pažvelgtume į finansavimą, pamatytume, kad didžioji problema yra priversti tas šalis pasinaudoti tais Romų reikalams skirtais pinigais. Niekas jų tiesiog neima ir nenaudoja kasmet. Kasmet e, tenka susigražinti pinigus, nes niekas jų nepanaudoja. O paskui sakome, kad pinigai viską išspręs. Neišspręs, nes tu, tie žmonės nematomi, jie nelaikomi pliečiais, nelaikomi visuomenės nariais. Visą tai daroma todėl, kad norima, kad tie Romai išvyktų. O paskui mes raginame jos įgyvendinti socialinę politiką. Jos tiesiog niekas negyvendina. Jie bando išstumti Romas, Romus iš tų šalių. O mes sėdime ir nieko nedarome. Trečia. Pinigai, aišku, labai svarbu, taip. EPA agentūros e, pinigai yra labai svarbu. Bet čia, aišku, yra niekiniai pinigai, todėl kad kiekvienam piliečiui tik atsieina 4 eurus per metus. Tas finansavimas, pažvelgime į kitas šalis. Ten e, reikės kalbėti apie 300, valstybėse narėse apie 3000 per metus. Aišku, aš nereikalauju šalių kandidačių, kad jos prilygtų tam lygiui, bet Už 4 eurus, tai ką? Man atrodo, kad e, parlamente kavai skiriama daugiau pinigų kasmet, nei kad e, tos šalis gauna iš EPA. Kaipgi galima pagerinti situaciją su tokiu finansavimu? Tikrai nepagerinsi. Ir paskutinis klausimas. Kartais mes savo leidžiame įtraukti Romų klausimą, diskutuojant kitus klausimus ir tiesiog apsimesti, kad nesuprantame problemos. Jūs minėjote Sedič Finsi bylą Strasbūro teisme. Taip, bet klausimas yra ne čia. Klausimas glūdi ne ten, ar Roma, Romų kilmės žmogus galės būti Bosnijos prezidentu. Puiku, kad išsiaiškinome šį klausimą. Bet visas šitas sprendimas buvo skirtas tam, kad būtų e, sužlugdytas Deitono susitarimas. Bet čia tai šis klausimas nesusijęs su Romais, Balkanais, Sarajeve. Svarbiausia, kad Romams būtų galima eiti į mokyklą, o ne kad galėtų jie tapti prezidentais. Aišku, jie turėtų teoriškai turėti teisę būti prezidentu, bet pirmiausia, jūs reikia nusiųsti į mokyklą. Taigi klausimas jums, pirma, kodėl nepakeičiame neefektyvių teisės aktų? Antra, kaip elgtis su valstybėms narėmis ir kandidatėmis šalimis, kurios nepasinaudoja joms skiriamų, skiriamomis lėšomis. Ir trečias e, prašymas - tiesiog nemaišyti visko. Aš atsiprašau, kad esu toks įpykęs. Grazie. Adesso tocca a lei, onorevole. Dėkoju. Pone Džerika. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju e, poniom, ponios ir ponai jums ir e, poniai Surai Post, nes tik jos dėka buvo įtrauktas šis klausimas. Ji ir jos kolegos puikiai patirbėjo, tikrai mes vėl pasismėjome į priekį. Dėkoju jums, dėkoju komisijai. Daug kas pasikeitė, kadangi prisimenate, iš, nuo kur mes pradėjome. Tačiau dabar jau atėjo laikas kažką padaryti ir pasiremti nuostabiais kolegos iš Švedijos žodžiais. Jis yra teisus. Stebėsenos visiškai nėra. Iš tikrųjų, reikia sugražinti tą stebėseną pasitelkiant skaitmenizaciją noriu, kad būtų Romų projektai, noriu žinoti, kiek vaikų yra mokyklose ir taip toliau. Svarbiausias epos vaidmuo, jūs tai minėjote ir labai esate teisus, kad apie tai kalbate ir stebite šį dalyką, taigi dėkoju jums, iš tikrųjų jūsų svarbiausias vaidmuo e, parlamente yra stebėsena, ypač todėl, kad čia kalbame ir apie teisės aktus. Bet problema yra ta, kad jinai nėra, tai teisės aktai nėra teisės aktai, kurie būtų privalomi teisiškai. Ir e, iš tikrųjų, patikėkite manimi, e, tikrai skiriama daugiau negu 4 eurai per metus. Ir tuos pinigus pasisavina bažnyčios ir kiti veikėjai, kurie nieko neturi bendro su Romais. Ir visą tai labai liūdina. Rūmai nedalyvauja kaip partneriai šiame procese, nei, jokioje, nei jokiame etape. Jie nelaikomi partneriais ir todėl aš siūlau, kad visose projektuose būtų pusė dalyvių Romai. Ir e, taip pat reikia paskirti tam tikrą plėtros finansų sumą. E, galbūt tai pavyktų. E, per ESF. Man atrodo, kalbant apie Balkanų šalis, reikėtų stengtis nekartoti klaidų, kurias padarėme 27 valstybėse narėse. Taip, pinigų yra valstybės suinteresuotos, kažką daro, bet įgyvendinimas nėra adekvatus. Turime kalbėti ne tik apie politiką ir projektų rengimą, bet bėda yra ta, kad uh, nei vieno nėra projekto Europoje, kuris užtikrintų, kad būtų pastatyta gamikla, kad būtų žmonės įdarbinti, kad vaikai eitų į mokyklą. Taigi šie rezultatai iš tikrųjų yra nepakankami, kalbant apie segregaciją. Na, mes trypčiojame vietą 25 metus, užuot turėję atsarginį planą ir pasakę, kad valstybės štai turi penkerius metus desegreguoti ir viskas tiek amerikiečių fondų išleido begalę pinigų, taip pat ir Europoje buvo skirta daug pinigų desegregacijai. Kodėl? Kokie, koks yra valž, bažnyčios vaidmuo, kuri pasiima savo senus pastatus? Kai atsidaro Romų mokyklos, jie, jas toj pat užplūsta ne Romų vaikai. Ačiū Dievui, kad e, bent jau turime universitetų studentų, bet e, jie turi priklausyti kitai pro-romų organizacijai, kad, kad, kad, kad ką nors galėtų pasiekti. Mes neturime lyderių, mūsų istoriją parašė kiti žmonės, kitos tautos. Taigi atėjo laikas pažvelgti į galimybę patobulinti ir sustiprinti teisės aktus ir nuo 2020-ųjų deetnizuokime visą dosiją. Kadangi turime e, 10 milijonų skurstančių neromų ir 100 milijonų neromų. Balkanuose yra daug problemų, bet e, Romų problema yra tokia pati tiek Sarajeve, tiek Švedijoje. Tai yra vienintelis rytis ES, kur mes leidžiame savo elgtis taip neprofesionaliai. Parlamentas, komisija ir piliečiai. Dabar jau atėjo laikas, kad pagrindinės struktūros, užimtumas, ir svarbiausios ES e, darbo atvarkės e, atsižvelgtų į tuos Romus. 60 milijonų žmonių iš viso. Ir dabar viskas dar komplikavosi dėl migracijos. E, liūdna, kad skirtingos grupės turi konkuruoti dėl tų pačių pinigų. Taigi manau, kad parlamentas turi parengti pasiūlymą komisijai, kaip ir 2010-aisiais Ir tikiuosi, kad komisija ir ponas Timermansas mm, irgi bus tokie pasišventę, kaip ir buvo ponia Reding. Noriu padėkoti Jums už Jūsų pasišventimą ir galite e, pasitikėti, kad mes Jums padėsime. Uh, uh, okay, thank, thank you very... Dėkoju už e, Jūsų pasisakymus, e, detalę informaciją, e, aukštai vertinu savo kolegų pasisakymus. E, Šiaurės vakarų e, Anglijoje, mano rinkimų apygardoje didžiausia mažuma yra būtent Romų bendruomenė. Jie gyvena ir miestuose, ir kaimo vietovėse. Aš žinau, kad jų šeimos narių yra Balkanų regione, su jais jie artimai bendrauja. Dauguma iš jų labai kyla daug nerimo dėl breksito, dėl ksenofobijos ir rasizmo bangos Junktinėje karalystėje. O kalbant apie mūsų darbą čia parlamente ir galbūt Balkanuose, manyčiau, kad mums reikėtų prisiminti e, diskusijas čia parlamente. E, Tarptautinės Romų dienos proga balandžio mėnesį. Per tas diskusijas netgi čia parlamente girdėjome tam tikrų pasisakymų e, nukreiptų prieš Romus. E, e žmonės e, išsakė e, ksenofobišką stereotipą tipišką nuomonę, e, kuri nesiremia tikrąją informaciją. Taigi reikia mums šviesti ir šviesti taip pat ir įvairias institucijas. Buvau šešėlinė pranešėja, rengiant pranešimą apie socialinę sanglaudą ir e, marginal, marginalizuotas bendruomenės. Ir toj, tame pranešime mes e, konkrečiai paminėjome Romus ir Sraja galbūt tai prisimena kolegos, man sakė, čia techninis pranešimas, nereikėtų konkrečiai daryti nuorodų į konkrečias grupės, bet aš visiškai tam nepritariau. Labai svarbu įvardinti tas grupės, e, kurios yra marginalizuotos bendruomenės. Oromų bendruomenė būtent tokia ir yra. E, taip pat labai svarbu e, tai, ką sakė kolega iš Švedijos. Jeigu mes žiūrėsime į savo vaidmenį parlamente kaip į, į techninį, o ne kaip į politinį ir žmogiškai vaidmenį, tai paaiškės, kad mes apskritai nieko ateityje nebegalėsime e, nuveikti. Aš džiaugiuosi, kad aš tada užsispyriau, aš tada tiesiog e, pasipriešinau savo frakcijos nuomoniai dėl e, konkrečių pakeitimų. Man e, nesnei teko būti Čekijos Respublikoje, Leti vietovėje. Žinote, kad ten yra galbūt, e, žinote, kad, e, žinote, kad ten yra keulių ferma, kuri gavo finansavimą iš regioninių fondų, bet e, pilietinės visuomenės e, atstovai e, suorganizavo e, didelį Romų sambūrį holokausto vietovėje, ten dalyvavo taip pat ir Čekijos vyriausybės e, atstovai ir po to įvykio jie priėmė sprendimą išpirkti tą žemę ir e, padaryti ir atiduoti ją e, holokausto atminties muziejui Tai buvo pačios Romų bendruomenės renginys, ne e, europinė programa. Ir e, tiesą sakant, mes e, dažniau ir dažniau turime pademonstruoti, kad esame pasiruošę paremti Romus tokiuose situacijose. Tai yra paremti juos uh, santykiuose su įvairiom institucijom ar su verslu. Turime keisti tai, kaip verslas veikia. Aš manau, kad e, tame darbe svarbiausias vaidmuo turi atitekti jaunimui. Romų e, jaunimas, e, su kuriuo man teko susitikti, leti, man pasirodė kaip norintis dalyvauti Jie e, gali pasiūlyti labai daug įvairių sprendimų, kalbant apie moteris. E, tai e, aš, aš pati tiesą sakant, Romų tautybės moters kandidatūrą siūliau kaip kandidatę Sakrovo premijai gauti, nors ir žinojau, kad ji nebus patvirtinta. Taigi, e, tarp pačių Romų yra aktyvistų, yra ekspertų, turime e, jiems padėti, turime juos išgirsti ir keisti savo veikimo būdus. Gal didžiausia problema vis tik yra pasitikėjimo problema, bet tai nėra vien tik tai Romų tautybės žmonių problema. Daug žmonių Europoje pasitikėjimą prarado, Galbūt Romai prarado jo daugiau ir e, mūsų svarbiausia užduotis yra atgaivinti tą pasitikėjimą ir Balkanuose, ir kitose plėtros valstybėse. Taigi pasitikėjimo stiprinimas. E, ir mums reikia kartais užmiršti, kad esame parlamentarai, prisiminti, kad esame žmonės. Tai tai nebuvo klausimas, atsiprašau, kad turiu išeiti, aš tiesiog norėjau a, e, išsakyti savo nuomonę, a, e, kaip, a, e, kaip žmogus, kuris tikrai remia Romus. Dėkui, ar būtų dar norinčių kalbėti. Jeigu ne, tai tada Noriu suteikti žodį mūsų prelegentams, kad jie galėtų atsakyti. Pone Garcia Hidalgo, paskui ponas Kan ir paskui Sroja Post. Prašom. Dėkoju už klausimus ir pastabas. Aš visiškai suprantu e, kolegos iš parlamento nusivylimu, e, nusivylimą. E, iš tikrųjų, komunistų laikais Romai bent jau turėjo namus, švietimą ir ką pavalgyti kasdien. Ir keista, kad e, judant demokratijos link, prie, e, judant prie vertybinės visuomenės, e, kažkaip atsitiko, kad šios mažumos padėtis blogėja. Bet pritariant šiam nusivylimui, turime pripažinti, kad tai ir yra pagrindinė priežastis mums dar labiau kovoti už pagarbą ir už lygybę. Mes turim labai aiškiai apibriežti tikslus. Turbūt nereikia, kad rom bendruomenė gyventų rūmose. Reikia, kad jie švietime, užimtume, sveikatos, priežiūroje ir kitur būtų lygus piliečiai, lygus su kitais. Ir mums reikia pasimokyti iš praeities klaidų. Mes matėme, kad nemažai buvo padaryta plėtros procese, bet nuo pat pradžių mūsų tikslas buvo pagerinti, sustiprinti, padidinti ir taip toliau. Ir tada pasimetėme tarp prioritetų. E, mes matome, kad egzistuoja kiekybinės spragos e, visur švietime, e, pradinėme moksle, e, vidurinėme moksle ir taip toliau. E, Ir mums yra labai svarbu turėti informaciją iš e, skirtingų sričių, iš skirtingų e, valstybių, kad e, galėtume pasimokyti iš praeities pamokų. E, nesutikčiau, kad mes nieko nedarome. Mes e, bandome pasimokyti ir e, tikrai sunku pripažinti, kad mes nedarome jokios pažangos. Aš noriu akcentuoti, kad tai, kad pirmą kartą siekiant sėkmės dėrybose valstybės turi padaryti pažangą Romų, E, situaciją pagerindamos, yra labai svarbus, yra labai svarbi problema. E, jeigu pažiūrėsite į 23 dėrybinį skyrių, tai e, pagal jį, pavyzdžiui, Juotkalnyje turi numačiusi virš 40 skirtingų priemonių, kurias turės įgyvendinti. Žinoma, nu, bandome mokytis iš klaidų. Noriu taip pat paminėti vieną problemą, kuri čia buvo paminėta. Valstybių narių padėtis. E, Romų padėtis valstybėse narėse. E, kartais e, nejaukiai jaučiuosi, kai e, dirbame su plėtros e, šalimis, kurios yra neturtingos šalis, e, kai mes sakome, kad reikia ieškoti tam tikrų alternatyvių sprendimų, jeigu to nepadarysite, mes stebėsime jūs. Ir jie mums sako, kaip jūs drįstate mokyti, pažiūrėkite į situaciją Prancūzijoje, kitose valstybėse. Aš manau, kad mums reikia e, ne vien tik tai mokyti tas plėtro šalis, bet reikia turėti tam tikrą moralinį autoritetą jų akise. Taigi kalbėkime ne tik tai apie juos, bet taip pat apie mus, mus kaip piliečius, kaip vyriausybės. Labai įdomi pastaba buvo apie bažnyčias. Aš esu Ispanija ir e, Romų integracija mano šalyje prasidėjo prieš 30 metų ir būtent bažnyčia e, inicijavo šį judėjimą. Aš e, bandau e, plėtros e, šalise susigaudyti, ką e, daro šitoje srityje e, bažnyčia. E, ir, tiesąkant, nedaug e, ten ką matau. E, bažnyčia iš tikrųjų tenka svarbus vaidmuo, eina kalba apie žmogaus teisės, apie labdarą, apie pasirūpinimą kitais. E, taigi iš tikrųjų bažnyčios privalo suvaidinti savo vaidmenį. Jauni žmonės, žinoma, yra ateitis ir investicijos į juos ir pagal galimybės mes tai ir darome. Mes e, komisijoje iš tiesų e, daug darome paremdami Romų jaunimą, e, jauni žmonės yra iš tikrųjų jų ateitis bet daug iniciatyvų vis tik turi kilti iš pačių Romų bendruomenių. E, išorės institucijos, piliečiai turi prievalę padėti jiems, bet būtent jie turi, turi e, galvoti apie savo teisės e, savo bendruomenės. Aš manau, kad e, paminėjau daugumą elementų, dėkoju, bet jeigu kažką praleidau, mielai sugrįšiu dar. Gracija. Dėkoju. Suprantame, dėl ko jūs susierzinę, mes taip pat dėl to nesame labai patenkinti. Taip, Tikrai bažnyčia užsieima labdaros veiklą ir tikrai padeda dideliam skaičiu žmonių, tai yra jos pašaukimas. Na, o kas dėl politikos? Tai galbūt reikėtų drąsiau elgtis ir tas kliūtis šalinti. Nereikėtų, kad politika skaldytų žmonės, nes dėje pastaruoju metu taip vyksta. Mūsų veiksmai nėra labdaros veiksmai, žmogaus teisės yra pagrindinis e, politikos elementas, e, turėtų bent jau būti pagrindinis ES politikos elementas, bent jau visada stengiamasi taip daryti. Pirmiausia, tikrai galiu tik tai pritarti visam tam, kas buvo pasakyta. Aš taip pat esu nusivylęs tą situaciją, kai kalbama apie Romos, Romų integravimą, o realiai mažai daroma. Taip, aš sutinku su tuo, kad tai yra žmonių gyvenimai, tai yra žmogaus orumo klausimas ir šios klausimus reikia spręsti. Taip pat tikiuosi, kad e, Finči paminėjimas e, buvo suprasta tik tai kaip struktūrinis problemos aspektas, bet e, tikrai neišsprendžiantis jos. Dabar dėl to, kodėl negalėtumėme pakeisti požiūrio. Marta ir Livija abi ir sakė jau, kad situacija blogėja ir valstybėse narėse ir mūsųse situacija nėra tobula, kaip kad Marta sakė. E, su Livija nesutikčiau dėl štai ko. Komisijos rūpjūčio mėnesio komunikate lyginamos devynios šalis nuo rytų iki vakarų Europos yra nuo 16 iki 24 e, valstybių narių e, duomenys, pavyzdžiui, e, švietimo, nedarbo ar kitose srityse. Tik tai penkiose šalise situacija pablogėjo. Bulgarijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Čekijoje ir kitose šalise situacija pablogėjo, tačiau Portugalijoje 27 procentų pagerėjimas užfiksuotas. Reikėtų pasižiūrėti į konkrečius regionus ir pasižiūrėti, kasgi geriausiai čia su šiuo klausimu tvarkosi. Na ir reikėtų pasižiūrėti, kokie metodai naudojami, ko gero. Uh, vietos lygio sprendimai yra patys nautingiausi. Štai pavyzdžiui, viename Slovakijos miestelėje meras suprato, kad Romai turi tiesiog ekonominės vertės. Ir štai vien tik tai e, vietos lygio politikai, jeigu savo požiūrį pakeistų, tai iš karto situacija kitokia būtų. Taigi pavyzdžių yra, e, turėtume e, tikėtis, e, kreiptis į Sarają dėl e, Švedijos veiksmų. Taip pat e, reikėtų nepamiršti, kad Romų integracija neprasideda nuo nulio, nuo nieko. Reikėtų kalbėti apie skirtingas jų integravimo sritis. Taip yra gerų dalykų, yra žmogaus teisų aspektų, yra socialinių aspektų, reikėtų juos panagrinėti. Tačiau kodėlgi dabar nepakeitus požiūrio? Ko gero tam prireiks kūrybiškumo. Ir čia pagrindinis dalykas, kurį reikės pakeisti, tai žmonių požiūris, mentalitetas. Serbijoje, štai pavyzdžiui, buvo žemės klausimas sprendžiamas ir buvo nuspręsta Romus tiesiog išstumti iš jų gyvenamų žemių. Tai susėdo kartu miestas, miesto bendruomenės atstovai Romai. Buvo tiesiog pasakyta, kad Romai e, e, Rom, dėl Romų buvimo krinta žemės vertė. Ir dabar, kadangi Romai apsigyvena viename ar kitame miestelėje, krinta, pavyzdžiui, žemės kaina. Toks paplitęs požiūris. Taip pat reikėtų paminėti ir švietimą. Šioje srityje irgi atsakymų nėra. Manau, kad keletoje lygių galima sprendimų ieškoti. Marta vieną kartą pasakė, kad e, Romos Romams yra skiriamos lėšos konkrečiai jiems, bet neišskirtinai vien tik tai jiems. Taigi reikia tai aiškiai įvardinti, reikia sanglaudą paremtų e, tikslinių projektų. Reikia galbūt tai sieti su plėtros procesais. Dabar dėl stebėjimo ir duomenų, kai kurie kolegos kalbėjo, Lidija taip pat tai sakė, dabar Kas dėl kūrybiškumo stiprinimo? Kamgi ateis į galvą ta geriausia idėja, ta geriausia mintis? Kamgi taip nutiks? Dar norėčiau sureaguoti tai, ką buvo pasakyta apie Vokietiją. Jeigu pasižiūrėtume į grįžimo procentą Europoje, pasižiūrėkime, kas vyksta, pavyzdžiui, Prancūzijoje, Rumunijos ir Bulgarijos Romai yra masiškai išsiunčiami iš šalies. E, mes tikėjomės, kad Makrono vyriausybė pakeis šią praktiką. Tačiau atrodo, kad tai yra jau tapę valstybės ES e, reikalų, nes Bulgarija ir Rumunija yra valstybės narės. Dabar kokiegi būtų duomenys, pavyzdžiui, dėl Vokietijos, e, Vokietijos duomenys, kokie skaičiai gali būti Šveicarija ar Švedija, bet štai 16 metais Belgrado oro uoste užfiksuota daugiau nei 3000 asmenų grįžtančių į Serbiją, iš jų daugiau nei 2000 buvo Romai ir du trešdaliai, reiškia, buvo Romai visų grįžtančių ir pusė iš jų maždaug tūkstantis iš Vokietijos buvo atvažiuojantis. Ir ko gero dabar dėl Sirijos pabėgėlių prieimimo Vokietijoje yra išsiunčiami e, Romoje. E, e, tiksliau, Romai. Ir čia tas būtų ir Makedonijai, ir Kosovui aktualu. Anksčiau Švedija, Niderlandai yra tuo pasižymėję. Na, bet mes tuos procesus stebime. Tačiau tai, kaip matau, yra valstybių narių e, politikos dalis. Tai tiek, dėkoju. Suraja. Thank you. Thank you very much. And uh, thank you, Marta, and thank you, Claude. Ačiū. Ačiū Klodai, ačiū visiems uh, dalyviams šio posėdžio. Mes vieni kitus pažįstame jau ne vienerius metus ir aš žinau, kaip sunkiai e, jūs e, dirbote e, Švedijoje integruojant Romus vienas e, tik tai integravimo, integracijos ministras labai didelį darbą nutiko. Būtent jūsų darbo dėka buvo esminių žingsnių žengta šioje srityje. Turime pranešimų, turime pranešimų rezultat, pra, rezultatus, turime e, antiromų e, komisiją, ant nuk, veiksmai nukreipti prieš Romus buvo pripažinti kaip o tokie politiškai. Ir štai dabar, kasgi gali garantuoti, kad Švedijoje Štai Švedijoje yra bandoma garantuoti, užtikrinti e, vienodas teisės ir romams ir neromams. Yra ir teigiamų pokyčių kai kuriuose Europos dalise, tačiau bendrai paėmus arba kitose dalise situacija blogėja. Vienas Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas veiksmus nukreiptus prieš Romus dabar pripažįsta tai nėra socialinės atskirties klausimas, tai yra rasizmo apraiška, tai paremta rasistinėmis pažiūromis. Per 800 metų e, atskirties visuomenėje e, visi subjektai ir politikai, ir bažnyčia, ir karališkosios šeimos e, vieningai dėl to sutarė, kad niekas nenori Romų visuomenėje. Tas konsensusas e, vis dar egzistuoja visuomenėje. Per 800 metų buvo toks kaip ir dehumanizavimo procesas atliekamas. Nei vienas iš e, visiems Romams yra labai paprasta save tapatinti su Romais. Ir žmonės visi žino, kaip atrodo Romai. Net ir man, kiek kartų buvo sakyta, ah, tu esi e, Rome, bet dėja tu neatrodai, nei kalbi kaip e, Rome. Na, aš tai priimu kaip komplimentą. Tai kaip dabar, kokie stereotipai, kaip atrodo, kaip e, elgesi Romai. Tačiau aš tikiu, kad parlamentas, komisija vis dėlto supranta, kad ES vis dėlto yra civilizuota sąjunga. Ir jeigu jau tokia ji nori būti, reikia e, dirbti su visais piliečiais. Mūsų labai daug, mūsų tiek pat, kiek pavyzdžiui Danijoje, Suomijoje ir Švedijoje žmonių kartu paėmus. Ir vis dar mes atrodome kaip antros klasės piliečiai jeigu mes apskritai laikomi piliečiais esame, nes dabar yra vis, viešai nusistovėjusi nuomonė, kad mes esame nedirbantis, tinginiai, mes neprisidedame prie visuomenės gerovės kūrimo. Prieš Romus nukreiptų veiksmų pripažinimas gali būti mums pagalba. Mums reikia pripažinti, kad buvo padaryta vis dėlto klaidų, jeigu norime ateityje turėti gerų rezultatų. Turime suprasti, kas nutiko, kokios klaidos buvo padarytos. Ir jeigu taip yra pripažinta, tai reikia tada uh, atsiprašyti, paspausti vieni kitiems rankas ir pradėti iš naujo. Tačiau reikia uh, tokio valymo proceso, reikia chirurginės intervencijos, o ne vien tik tai pirmosios pagalbos aptvarstymo. Tai, kas šiandien uh, vyksta, yra politinis susidarojimas, nes dabar būtent dėl politinių sprendimų segreguotos mokyklos, ligoninės, būstai yra atskirai viskas skiriama Romams, Romai yra izoliuojami. Tačiau ES kol kas to nesigėdė. Pavyzdžiui, ES gėda, kai e, yra kalbama apie jaunimą, jaunimo diskriminavimą, apie juodaodžių diskriminavimą Tačiau jeigu kažkas tai, pavyzdžiui, neigiamai, negražiai kalbės apie Romų tautybės žmonės, kad ir čia ar autobuse kažkur, tai niekas dėl to nesigėdė. Mes turime pasiekti to, kad žmonės gėdytųsi taip eldamėsi ir kalbėtami ir eldamėsi. Aš, Marta, nu, jums norėjau užduoti klausimą. Jūs iš komisijos dabar esate uh, Kaip iš patirties jums atrodo, ką parlamentas galėtų padaryti, ką turėtų galbūt padaryti? Atsakymas. Aš galiu tik tai atsakyti asmeniškai nuo savęs. Pirmiausia, ką gali padaryti parlamentas Romų integravimo klausimas gal, tiesiog turėtų būti paliktas politinėje darbo tvarkėje. Aš manau, kad jūs galite padaryti daugiau ir geriau negu mes. Štai tokia veikla kaip šie klausimai yra labai naudinga. Jūs e, savo pranešime dėl plėtros įtraukėte šį klausimą. Dar štai pavyzdžiui su didžiuliu susidomėjimu išgirdau, kad Kosove yra dirbama su šiuo klausimu. Taigi, renkiant ataskaitas apie šalis, reikėtų taip pat atsižvelgti į Romų integravimo klausimą. Tai yra labai svarbu. Kaip kad jūs sakėte, reikia kalbėti apie prieš Romus nukreiptus veiksmus, antigypsizm. Renginiai tokie kaip Romų savaitė puikią dinamiką sukūrė. Juk čia ir pilietinės visuomenės, ir parlamento, ir komisijos atstovai ranka rankon dirbo. Galbūt kitą kartą ir tarybą galėtume e, čia aktyviau įtraukti, nes būtent taryboje priimami e, sprendimai. Reikėtų tokios tarp institucinės dinamikos, reikia suprasti, kad mes visi bendrai už tai esame atsakingi. Taip pat paminėjau biudžeto uh, E, valdymą, kokios e, lėšos bus, pavyzdžiui, skiriamos Romams. Dar kitas elementas - tai būtų parama nacionaliniams parlamentams šio klausimu. Štai pavyzdžiui, galbūt galima būtų e, aktyviau dirbti su parlamentarais Romais šiuose, kai kuriuose valstybėse narėse. Jiems reikia paramos, jie e, gali vaidmenį tam tikrą atlikti. Štai pavyzdžiui, Kosove, Turkijoje yra tokių parlamentarų, bet jie negauna pakankamai e, paramos. Aš nemanau, kad dvi šaliuose parlamentinėse komitetuose su šiuose šalise yra Romų parlamentarų. Taip pat reikėtų e, pilietinės visuomenės gebėjimus stiprinti. Jūs kaip parlamentarai galite tai daryti. Na ir paskutinis klausimas, kurį norėjau aptarti. Reikėtų galbūt suteikti galimybę, kad ir parlamente e, geriau pažinti Romų realybę. Jeigu Europos parlamento, pavyzdžiui, e, institucija būtų, galėtų tam pastarnauti, tai būtų labai naudinga. Romos kultūros institutą, pavyzdžiui, Romų kultūros institutą galima būtų įkurti galima būtų parodyti, pavyzdžiui, jūsų kultūros grožį. Reikėtų suprasti, kad Romų bendruomenė nėra kažkokia tai e, vieninga e, ir tose pačiose situacijose realybėje gyvenanti e, bendruomenė. Tikrai taip nėra, reikėtų parodyti e, įvairovę Romų e, gyvenimo. Ačiū. Marta, taip, mes e, tą ir darome iniciatyvos, pranešimas savo iniciatyvą su komisija, su NVO dirbančiamis Romais ir kitomis NVO yra dirbama. Šio pranešimo, koksgi tikslas, aš norėjau čia remtis tokiu žmogaus teisų gynimo paremtų požiūriu. O ir tokį, tokią griežtą liniją norėjau pasirinkti. Galbūt reikėtų pasižiūrėti į realybę ir prieš veikdami pagalvoti. Na ir dar pabaigai pasakysiu, Livija ar kažkas kitas pasakė, kad praktiškai dabar konkuruoja migrantai ir Romai. Taip, tiesa, visur taip yra. Štai pavyzdžiui, šiandien susitikau su Graikijos Romų atstovais Štai, pavyzdžiui, man buvo pasakyta, kad ši šalis nėra turtinga, jiems e, finansavimo jokio nėra, valstybės lėšos e, Romų e, projektams ar programoms skirtos yra dabar atšaukiamos ir skiriamos migrantams. Ir man tiesiai šviesiai buvo pasakyta, kad migrantai gyvena geriau už mus Romus. Beje, dar buvo pasakyta, man buvo pasakyta, kad e, nelyginkite, galbūt negražu taip elgtis, nes visiems reikalingos oros sąlygos gyvenimo, bet kita vertus iš skirtingų Europos šalių Romų tą patį girdžiu. Taip, jiems finansavimas yra nutrauktas, nes jie yra mažiau svarbus nei migrantai. Dėkoju. Grazie. Vorrei che... Dėkoju. Norėčiau, kad žinotumėt, jog ši kova su nuostatomis prieš Romus yra kova, kurią reikia kovoti daugelį frontų. Kadangi jeigu neužtikrinsime tvirtesnių žmogaus teisų Europoje, tuomet kils kultūrų konfliktas ir galiausiai mes patys nuo to nukentėsime. Taip pat šis dalykas turi labai gilę politinę prasme, tam čia ir esame. Neturime laiko tiesiog sėdėti ir išsakyti savo nusivylimą arba pasipiktinimą. Jeigu nori laimėti, reikia eiti į karą. Ir toks ir yra mūsų vaidmuo parlamente. Šiuose klausimuose mes kaip tik ir pabandėme pasiekti šio tikslo. Tai turi daryti komisija ir, ir mes visi, taip pat ir taryba, kadangi dabar susidurėme su kliūtimis, kurios yra visų pirma susijusios su taryba. Junkeris iš tikrųjų pasakė puikią metinę kalbą, bet jeigu nebus patikimumo ir nuoseklumo tarp institucinėme darbe, tuomet visos šios kovos bus bevaisis. Dėkoju ir iki rytojaus.